Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi ritengo opportuno iniziare, dare inizio ai lavori. Eh, rivolgo il mio saluto a tutti quanti i presenti. Compagn- Labą dieną, norėtume pradėti darbą. Norėčiau pasveikinti visus komiteto narius. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti tris kandidatus Taigi, iš, iš pradžių periname prie pirmojo darbo atvarkės punkto, tai darbo atvarkės projekto tvirtinimas. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, tada darbo atvarkės projektas patvirtintas. Dabar perėsiu prie procedūros, kurios mes šiandien turėsime laikytis. Iš tikrųjų, šitame, šitame posėdėje e, pagal 204 e, e, darbo, darbo tvarkos taisyklių punktą. Čia šitame posėdėje galima dalyvauti visiems Europos parlamento nariams. Vadinasi, mes šiandien išklausysime šiuos tris kandidatus. Jų paraškos buvo pripažįsta tinkamomis ir jie prisistatys, perskaitys pranešimus pagal abecėlę. Iš pradžių Bokoris, Botolį, paskui Dematūros ir paskui ponas Monetė. Kiekvienam kandidatui suteikiama vieną valandą. Jis gali pristatyti savo kandidatūrą ir atsakyti į parlamentarų klausimus. Pirmai 15 minučių jis perskaitys pranešimą apie save, po to bus e, užduodami klausimai. O tada pagal torno sistemą suteiksiu visiems žodį. E, po to bus e, kitiems procedūriniams klausimams suteiktos 15 minučių. Peticijų komiteto portale jau prieš kelias dienas buvo pateikta visa informacija apie procedūrą. Buvo pateiktas e, visų kandidatų, kurie, kurių paraškas buvo priimtos, kurių atmestas, biografijos. Buvo įtraukta visa informacija, e, jų atsakymai užduotus klausimus. Taigi dabar pradėsime mūsų klausimus. Tačiau norėčiau pateikti dar kitą informaciją, kurią gavau iš kandidatų. E, šiandienos klausimo pabaigoje komitetas pateiks savo nuomonę ir ši nuomonė bus pateikta parlamento prezidiumui, kad būtų laikomasi atitinkamų procedūrų. Tai būtent, kad e, būtų toliau, vėliau laiku išrinkamas Europos ombudsmenas ir pagal tinkamas procedūras. Jeigu niekas nenori nieko pasisakyti ir niekas neprieštarauja, norėčiau pradėti nuo mūsų klausimų. Norėčiau paprašyti pirmojo kandidato, e, pana Vitorijo Botolį, prisistatyti. Okay. Non c'è. <laughs> Sì, sì, sarà per arrivare. Atrodo, panas Botelį dar neatvyko. Mm, tačiau manau, kad jisai greitai atvyks. Aš nemanau, kad jisai atsisakė dalyvauti šiuose klausimuose. Taigi, e, sveiki atvykę, pane Botelį. Taigi suteiksime jums kelias minutės, kad galėtumėte atsisėsti, įsitaisyti patogiai. Ir aš norėčiau pakartoti, kad panas Botori Dabar trumpai prisistatys, jam suteikimas 15 minučių e, laikas, o po to jis atsakys į komiteto narių klausimus. Pone Botolė, jums žodis. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami pirmininkė, norėčiau visų pirma padėkoti Jums už man suteiktą galimybę po pirmojo atrankos etapo pas, dalyvauti, pasirodyti jūsų posėdėje. Mano įžanga bus trumpa. Iš patirties išmokau, jog debatai, diskusijos yra pats veiksmingiausias būdas išplėtoti, pasigilinti tas temas, kurias jūs pasiūlysite kad tokiu būdu galėtumėte geriau įvertinti prieš jūs sėdinti žmogų. Tai taip pat geriausia, geriausia galimybė palikti vietos ir erdvės klausimams, kuriuos e, laikysite vertais apsvarstyti. Kalbant apie, būtent apie tai kalbu dėstydamas žmogaus teisų istoriją studentams. Jūs, kaip Europos parlamento nariai, ir šio komiteto nariai esate puikiai susipažinę, susipažinę su žmogaus teisų apsaugos teismin, teisinė ir teisminė išraiška. Taigi ta apsauga pasižymi lengvai prieinama ir mm, negriežta viešosios administracijos kontrolė. Taip pat norėčiau dar kartą pasakyti, jog tai, kad aš esu čia, jūsų posėdėje, reiškia, kad jūs nusprendėte esant tinkamą mane pasikviesti. Ir esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Norėčiau taip pat pasakyti, kad aš raštu jau atsakiau kai kuriuos konkrečius klausimus aktualiomis temomis mano atsakymuose atsispindi mano prioritetai, kurių siekiu, sieksiu, siek, siekdamas užtikrinti geresnę ombudsmeno tarnybą ir užtikrinti geresnį šios tarnybos matomumą. Taip pat noriu akcentuoti, kad vienas svarbus esminis dalykas turi būti nuolatos prisimenamas oficialus, formalus žmogaus teisų pripažinimas. Jis yra deklaruotas visų valstybių konstitucijose, tačiau to nepakanka, kad būtų užtikrinta tokių teisų apsauga. Ši apsauga, ir čia kalbu apie tas teisės, kurias užtikrina ombudsmeno tarnyba. Taigi tos teisės nėra tos pačios valstybėse narėse, visose valstybėse narėse ir skirtingose regionuose. Ir todėl yra akivaizdžios diskriminacijos atveju tarp, skirting, tarp skirtingose valstybėse ir skirtingose regionuose. Per paskutinį Europos ombudsmeno instituto posėdį e, paaiškėjo viena neraminanti tendencija kai kuriuose ES valstybėse narėse ir kai kuriuose šalių regionuose įstatymų nuspręsta panaikinti ombudsmeno instituciją. Kai kitos valstybės nusprendė, kai kurios valstybės nusprendė sumažinti tos tarnybos mastą. Ir tame posėdėje buvo padaryta išvada, kuri tikriausiai yra puikiai žinoma visiems ombudsmenams dirbančiams šioje srityje. Ir šiame kontekste reikia pabandyti atsakyti į porą klausimų. Kas apsprendžia šias negatyves tendencijas? Kitas klausimas. Ką reikia turėtų ir ką privalo Europos ombudsmenas daryti, kokiu veiksmu turimtis šioje situacijoje? Visų pirma, šių tendencijų prieštatis yra aiškios visiems, kurie dirba žmogaus teisų srityje ir palaiko mm, nuolatos susiduria su valstybės administracija. Parlamentas ir vietos bei nacionalinės administracijos struktūros buvo sukurtos žmonių ir jų tikslas rūpintis visais reikalais, kurie yra būtini, kad būtų užtikrintas valstybės gyvenimas. Tačiau, kai tos, tos struktūros, kuomet jos sukūriamos, tampa e, savistoviu suvereniu organizmu. Ne tik atskirose sritise, bet jos netgi ima pretenduoti į tam tikrą universalumą. ir jos tarsi nustoja būti žmonėms sukurtomis tarnybomis ar priemonėmis. Jos tampa pačių struktūrų plėtojimo įrankių, savęs plėtojimo įrankių. Kitaip sakant, vadovaujantis elitas nebe, nebe išpildo, nebe atlieka jam numatytų užduočių. Tai yra nebesirūpina visų pirma žmonių poreikiais. Kalbant apie antrą aspektą, reikėtų rasti sprendimą. Sav, savai mes suprantama, kad Europos e, valstybių piliečiai negali būti diskriminuojami vien dėl to, kad, kad juos sieja ta pati pilietybė. Būtent todėl institucijos ir struktūros dirbančios žmogaus teisės rytyje, besirūpinančios jų apsauga bei Europos ombudsmeno tarnyba turėtų būti susieti vienu tinklu. Tai turėtų būti įtakos ir atspirties taškas, kalba apie Europos ombudsmeno tarnybą. Ir aiškos diskriminacijos atvejais tokia institucija dirbtų daug efektyviau, jei dirbtų draugė ir su parlamentu bei jūsų komitetu. Aš suprantu, kad po dešimties metų tarnybos savo regionui, savo šaliai ir savo žmonėms mano siekis užtikrinti veiksmingą ir energingą paslaugą turės mano pastangos turėtų dar suintensyvėti. Nes žmogaus teisų apsauga tampa ypač svarbiu e, Europos integracijos elementu. Gerbiama pirmininkė, E, tuo savo žanginį pasisakymą baigiu, bet neįvėjoju, kad daugybė svarbių klausimų bus aptarti detaliau ir, ir kad tai paaiškės iš jūsų klausimų. Pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų dabar galimybės kalbėti man savo gimtają kalbą. dėl šių klausimų ypatingo ir specifinio pobūdžio, norėčiau, kad būtų išvengta kažkokių nesusipratimų. Ir noriu tiesiog pasakyti, kad aš kalbėsiu pas savo pasisakymuose, savo atsakymuose ir bandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Labai ačiū už šią. Labai ačiū už įžangą. Žinau, kad galėsite atsakyti į jums užduotus klausimus, galbūt atsakysite juos italų kalbą. Taigi pradėkime diskusijas. Ir e, kvieščiau kolegas užduoti klausimus per dvi minutės. Kiekvienam iš klausiančiųjų bus suteiktos po dvi minutės. Pirmasis, norintis paklausti, yra Ponas Grini. Ponė Grini. Dėkoju. Gerbiamas ponė Batoli. Pirmiausia, kalbant apie kitą ombudsmeno kadenciją, noriu paklausti apie jūsų prioritetus, apie galimybės gerinti ombudsmeno tarnybos darbą, apie tai, ar ketinate keisti Europos ombudsmeno statutą. Kitas klausimas, ką institucijos galėtų padaryti, gerindamos Europos piliečių gyvenimą, padedamos įgyvendinti sutarčių nuostatas. Kokius trūkumus matote ombudsmeno tarnyboje, kaip konkrečiai pasiūlytumėte juos naikinti ir kaip ketinate bendradarbiauti su peticijų komitetu bei kitomis institucijomis? Ačiū. Dėkoju, ponė Gruni. Išklausykime kelių kolegų, paskui galėsite atsakyti, ponas Bucemana. Ačiū. Gerbiamas kandidatė. Mano klausimas būtų toks. Ką, kaip pasiūlytumėte pagerinti santykius tarp Europos ombudsmeno ir ekvivalentiškų nacionalinių institucijų? Antras klausimas. Ačiū, ponas Ankės. Atsiprašau klausėjų už techninius nesklandumus. Dėkoju. Daug Europos piliečių jaučia, jog žmonių teisės apima ir nacionalinių etninių mažumų teises, kurios E, dabar tapo nepakankamai efektyviai ginamos. Priežastis ta, kad galbūt nenorime konfliktų. Daug žmonių mano, kad tokių konfliktų sprendimo būdas būtų dialogas. Netinka apsimetinėti, kad tokių konfliktų ar problemų nėra Galbūt ombudsmenas galėtų padėti sprendžiant tokias problemas taikiai. Konkretus klausimas būtų toks. Ir iš kitų dviejų kandidatų norėčiau išgirtęs atsakymą į šį klausimą. Ar galime tikėtis, jog mažumų teisėms bus skirta reikiamas dėmesys ir ar galime jas analizuoti kaip žmogaus teisų dalį e, ir šių teisų pažeidimą priskirti žmogaus orumo pažeidimui. Juk daugelis ES valstybių narių, tarp kurių yra ir Vengrija, jaučia nusivylimą. Šių valstybių žmonės yra nusivylę, kad pažeidus tokias teises nėra skiriamas tinkamas dėmesys šiems klausimams. ES tarsi nusišalina nuo jų sprendimo. Taigi mūsų, mano klausimas būtų toks. Kartais nacionalinė politika kertasi su europinė politika, netgi tais atvejais, kai kalbame apie bendras vertybės ir jų pažeidimą. Taigi kalbame apie dvigubus standartus. Mano klausimas būtų toks, ar ketinate kaip nors suderinti nacionalinę politiką su bendryjų politika, kad mūsų piliečiai nesijaustų taip, jog taikomi dvigubi standartai. Galbūt e, galėtume ne tiek koncentruotis į tuos manomus, pavyzdžiui, žodžio laisvės pažeidimus, kokie nustatyta Italijoje, bet daugiau dėmesio skirti atvejams, kai nukenčia didelės asmenų grupės. Kalbu apie mažumas ir jų teisų pažeidimus. Taigi noriu paklausti, kaip vengsite dvigubų standartų, kaip užsitikrinti tinkamus santykius tarp nacionalinių institucijų ir europinių ginant mažumų teises. Ačiū, ponė Paradėlė. Labai ačiū. Norėčiau pradėti nuo padėkos. Mane buvo toli už tai, kad atvyko čia pas mus. Jums turiu labai reikšmingą klausimą su kokia rimčiausia problema susidūrėte nacionalinio ombudsmeno tarnyboje ir kaip ją sprendėte? Ar manote, kad panašių problemų gali kilti ir europinių lygių? Ar manote, kad europinis ombudsmenas susidurs su kitokiamis problemomis? Pone Haukin? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau a, pat sveikinti poną Botoli. E, išgirdau didžiąją jūsų pranešimo dalį ir noriu pateikti keletą klausimų. Visų pirma, dėl skaidrumo reglamento 2001 metų. Reglamento, kuris taikomas ir ES institucijų administraciniai veiklai. Mūsų bendras tikslas – yra šio e, reglamento taikymas Europos ir valstybių narių lygmenių. Kaip išvelgėte savo vaidmenį? Kaip užtikrinsite, jog šiame reglamente numatytos teisės būtų suteiktos piliečiams, kaip pagerinsite informacijos pateikimo piliečiams gerinimą? Ir antras klausimas. Kaip asmeniškai prisidėsite prie ES institucijų mentaliteto orientuoto į paslaugų suteikimą gerinimą. Ir dar vienas klausimas, kurį jau minėjote e, įžangoje kaip užkirsti kelią institucijų savanaudiškumui, kaip padaryti jas ne savo paslaugas teikiančiomis institucijomis, bet institucijomis orientuotomis į piliečius ir paslaugas teikiamas jiems. Na ir paskutinė pastaba. Turbūt didžiąją savo darbo laiko dalį Europos ombudsmenas skirs piliečiams. Taigi jis turėtų draugiškai atsakinėti į klausimus piliečiams, nes paprastai ES piliečiams sunku susigaudyti, kuo skiriasi viena europinė institucija nuo kitos. Ir mes, dirbantys šiuose institucijose, ne visada suprantame, kad į mus besikreipianti žmonės ne visada atskiria vieną instituciją nuo kitos. Dėkoju. Ačiū. Pone Okin. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir norėčiau užduoti vieną klausimą. Man jis atrodo labai svarbus ombudsmeno darbo kontekste. Tai yra geroji praktika ir patikimas uh, garantijomis grįstas administravimas. Dabar teisinėje, teisinėme pagrindė atsirado du nauji straipsniai, leidžiantis visose ES institucijose įdėkti tokį administravimą. Kaip ketinate įgyvendinti šių minėtų dviejų straipsnių nuostatas, kad šios taisyklės Europos institucijose būtų gyvendinamos? Dėkoju. Ačiū ponas Lavrakos. Ačiū. Ačiū ponui Botoli. Dėkoju, kad pagerbėte mūsų savo apsilankimu. Norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Man susidaro įspūdis ir tikiu, kad ne man vienam, jog daugelis dalykų šiame e, Europos gyvenimo laikotarpyje keičiasi, ypač dėl imigracijos, dėl to, kad pas mus atvyksta įvairių kultūrų, įvairių religijų žmonės, kad um, susiduria įvairios pozicijos, įvairūs įsitikinimai. Žmogaus teisų teismui vienoje e, su Italija susijusioje byloje nustatė, jog kad e, mokyklų klasėse negalima kabinti nukryžiuotojų. O Italijoje gimė italai, katalikai, krikščionys, dabar dėl to yra tarsi diskriminuojami. Tai įrodo, kad reikia siekti pusiausviros, užtikrinant žmogaus teisės. Taigi, kaip Europos ombudsmenas galėtų prisidėti prie tokios pusiausviros užtikrinimo gyvendinant žmogaus teisės. Kokių apribojimų išvelgėte? Aš minėjau kelią, tik vieną pavyzdį, tačiau jų galima surasti daugelį. Dėkoju. Dėkoju. Na ir tuo baigsime klausimus e, frakcijų vardu suteiksiu žodį ponui Botoli atsakyti į klausimus. Kai bus atsakyta į tuos klausimus, pradėsime procedūrą, prašau žodžio. Taigi žodis, ponai Botoli. No, per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo domani o dopodomani per rispondere compiutamente a tutte queste. Aš manau, kad reikėtų daugiau laiko, kad išsamei atsakyčiau visus jūsų užduotus klausimus. Iš tikrųjų, visi sutinka su tuo, kad jeigu kalbame apie Europos ombudsmeno darbą, bendrai kalbame apie šį darbą, ypač apie Europos, būtent visą Europai skirtomus meno darbą. tuomet e, kyla klausimas, ko, kokias aš naujoves įneščiau į šį darbą, jeigu aš būčiau paskirtas Europos e, ombudsmenu. Aš raštu jau atsakiau iš tos klausimus. Tai būtent į tuos klausimus, kurie e, man buvo atsiųsti iš šio komiteto. Ir aš dar kartą norėčiau pakartoti savo koncepciją. Svarbiausias dalykas yra tikriausiai ne tai, kad turėtume pabrėžti, kas yra iš tikrųjų šio, šio posto tikslas, bet iš tikrųjų mes turime padėti piliečiams. Tai būtent piliečiams jų santykiuose, jų kontaktuose su Europos institucijomis. Jeigu pilietis mano, kad jo teisės yra pažįstos, pavyzdžiui, Europos kokios nors institucijos, tada mes turime jam padėti. Todėl aš norėčiau pašalti visus nesupratimus. Tai iš tikrųjų kiekvieno ombudsmeno užduotis, kiekvienoje šalyje, kiekviename regione ir kitur. Tačiau kalbant apie Europos ombudsmeno darbą, manau, kad e, čia e, dar žengiama toliau. Yra dar svarbesnis aspektas, į kurį iki šiol nebuvo tinkamai atsižvelgta. Tai būtent uh, Europos ombudsmeno statuto penktas straipsnis. Ten sakoma, kad Europos e, ombudsmenas su savo e, darbuotojais ir institucijomis bendradarbiauja, e, būtent su tomis institucijomis, kurios sprendžia žmogaus teisų klausimus. Tai reiškia, kad šitas bendradarbiavimas, mano nuomonė, turėtų būti plečiamas. Jis turi būti aktyvinamas. Vadinasi, Europos e, ombudsmenas turi veikti aktyviai, kad galėtų užmėgsti santykius, glausdesnius, aktyvesnius santykius su kitais ombudsmenais ir kitomis institucijomis, kuris užsieima žmogaus teisėmis. Kaip aš jau savo įžanginėje kalboje minėjau, yra regionų, kurie yra šalyse, kurios savo ruoštų yra valstybės narės ES, kur tokios tarnybos, pavyzdžiui, ambusmeno tarnybos buvo pašalintos įstatymo. Ilgus metus e, ombudsmenai dirbo savo darbą, tačiau po šito įstatymų išleidimo jie nebegalėjo vykdyti toliau savo pareigų ir ES yra nemažai ombudsmenų, kur e, tiesiog jiems buvo sumažintas finansavimas. Todėl e, iš esmės Europos ombudsmenų, tai yra ne, e, valstybių narių ombudsmenų darbas apsiribo vien tik tai minimalimus funkcijomis. Todėl aš manau, kad jų veiklą ir Europos ombudsmeno, ir regioninio, ir valstybių ombudsmeno bendradarbiavimą reikia skatinti ir plėsti. Iš tikrųjų, šis bendradarbiavimas turėtų būti galbūt ne kiekvieną dieną vykdomas, tačiau iš tikrųjų turėtų būti keičiamas informacija, susitinkama, elektroniniu paštu turėtų būti keičiamasi, kad iš tikrųjų kiekvienas amutsmenas žinotų, uh, apskritai visą bendrą situaciją Europos Sąjungoje. O Europos ombudsmenas turėtų žinoti irgi, kas vyksta valstybėse narėse. Ir jeigu Europos ombudsmenas susidurtų su dideliu piliečių teisų pažeidimu, tai būtent nesusijusiu teisminiu nagrinėjimu, tai, tai e, e, iš esmės neturėtų būti darydamas skirtumas, ar, tai, ar šitą pažydimą nagrinėja regiono, šalies ar Europos ambusmens. O dabar yra daromas skirtumas. Europos ambusmens turėtų e, ypač palaikyti glaudų santyki su e, parlamentu, su peticijų komitetu, būtent, kad būtų tam tikri atvejai e, pateikiami svarstymui, apie juos būtų pranešama. E, Europos ambusmenas turėtų būti ne netarpininkas. Jisai turėtų remtis Europos parlamento parama, peticijų komiteto parama. Jisai turėtų nagrinėti tokius pažeidimo atvejus. Ir, ir visoje Europoje tuomet turėtų girdėtis Europos ambusmeno balsas. Dabar dėl mažumų teisių. Vienas iš pagrindinių uždavinių Europos ombudsmenui, arba aš apskritai ombudsmenui, bet, kokia, bet kokiu lygmeniu, iš tikrųjų yra tas, ginti teisės ne abstrakčiai, bet ginti tas teisės, kurias e, filosofas Bobjau pavadino trečiosios kartos žmonių teisėmis. Tai būtent moterų, vaikų, neįgaliųjų teisės, imigrantų teisės tai yra tos grupės mūsų visuomenėje, kuriams labiausiai reikia pagalbos. Joms reikia labiausiai apsaugos. Ir e, e, ombudsmenas turėtų būti jautrus šių pažeidžiamų grupių atžvilgiu. O kalbant apie mažumas, tai jūs žinote, kad kuriuose valstybėse jau dabar yra būtent paskirtas e, tam tikras ombudsmenas, kuris gina mažumų teisės. Kiekvienas ombudsmenas turėtų ginti silpniausias grupės ir pažeidžiamiausias grupės. Aš per pastarosius dešimt metų sprendžiau e, vienas iš didžiausių problemų Veneto regione. Bet sprendžiau ne tik e, Veneto regiono problemas, bet ir visos Italijos problemas. Jūs žinote, kad Italijoje nėra nacionalinio ombudsmeno. Mes jau 15 metų laukėme, kad būtų paskirtas toks e, nacionalinis ombudsmenas. būtent toks ombudsmenas, kuris apriektų visą Italiją. O per pasarojų dešimt metų su kokia didžiausia problema susidūriau? Tai yra izoliavimas. Tai yra e, Veneto regiono izolacija. Ir e, šitas regionas man suteikia įgaliojimus ir priemonės, kad mes galėtume tas problemas. Mes e, turėjome daugybę darbuotojų ir lėšų yra ir kontrolės agentūra įsteigta 11 tūkstančių. 11 tūkstančių atvejų buvo ištirta. Taip pat aš labai daug dėmesio kreipiau į komunikaciją, į ryšius su piliečiais. Niekas regione mūsų, ne vienas pilietis nežinojo, kad yra toks ombudsmeno postas, tai yra žmogaus, kuris gintų juos nuo valstybės institucijų savivalės. Ir iš tikrųjų, čia, e, mano užduotis buvo svarbiausia e, skatinti administravimo kultūrą, tai e, apsaugoti pažeidžiamosių grupių teisės. Aš platinau informaciją apie, apie ombudsmeno veiklą visur magneminiuose sluoksniuose, ir kitose visuomenės grupėse, piliečiams turi būti pasakyta, kad iš tikrųjų egzistuoja toks ombudsmenas, yra tokia institucija, kuri nemokamai ir laiku gali apsaugoti piliečių teisės. Jeigu, pavyzdžiui, piliečiai mano, kad jų teisės yra apribojamos ar pažeidžiamos valstybinių institucijų. Aš kalbėjau apie izolaciją. Būtent kalbėjau todėl, kad Veneto regione nėra peticijų komiteto. Ten yra ombudsmenas, kuris turi dirbti pats vienas. Žinoma, gal su tuo yra susiję tam tikri privalumai, sakykime, galima tiesiogiai kontaktuoti su, su piliečiais. Tačiau e, iš tikrųjų galima ir plėsti ombudsmano veiklą, kad jisai galėtų bendradarbiauti su jam padedančiomis institucijomis, kaip pavyzdžiui, Europos lygių yra peticijų komitetas. Todėl aš e, pamaniau, kad geriausia būtų e, regione įsteigti peticijų komitetą. Būtent padedant regioniniams taryboms, kurios uh, būtent siekia apginti piliečių teisės. Būtent, kad e, ombudsmenas iš tikrųjų nesijaustų toks vienišas savo darbę ir kad šitos institucijos taip pat remtų ombudsmeno iniciatyvas. Viskas yra skirta tam, kad būtų piliečių teisės apsaugotos. Ir tada buvo užduotas klausimas, kaipgi e, būtų suteikta galimybė piliečiams gauti informaciją ir kokias priemonės būtų suteiktas. Uh, Teisė pasinaudoti informaciją arba susipažinti su ją. Iš tikrųjų, tai yra pagrindinis principas kiekvienoje šalyje ir regione, jeigu kalbama apie individų teisės ir laisvės. Tai yra svarbiausias principas. Europos Sąjunga nustatė, kad, kad piliečiai iš tikrųjų galėtų susipažinti su informacija, kad valstybės narės galėtų susipažinti su informacija, tai yra prioritetas. Ir mes pirmiausia labai džiaugiamės e, tuo teisės aktu, kurį ES išleido šiuo metu. E, Netaip seniai jūs žinote, kad Europos ombudsmenas gali susipažinti su bet kokiais dokumentais jam negali būti draudžiama susipažinti su dokumentais. Ir jisai gali pasinaudoti šitą galimybę. Žinoma, neturi ją piknaudžiauti, turi išlaikyti konfidencialumą. Tačiau Europos ombudsmenas gali susipažinti su bet kokia informacija. Ir visi piliečiai žino, kad tokiu būdu jie gali neribotai susipažinti su informacija, būtent padedant Europos ombudsmenui. Gal net ir e, tokiu atveju, pavyzdžiui, e, jeigu pilietis negali susipažinti su visų dokumentų, nes yra slaptas, tai e, Europos ombudsmenas gali jam suteikti galimybę pažvelgti tam tikrą ištrauką to dokumento. Ir Europos Sąjunga įtvirtino šį principą. Žinoma, reikia būti atitiems, kad e, nebūtų bandoma kaip nors piknaudžiauti tokią teisę. Ir, pavyzdžiui, čia reikia e, e, kartais kovoti su institucijų pasipriešinimu. Jos ne visada leidžia susipažinti su dokumentais. Dabar dėl klausimo susijusiu su institucijomis. kurios e, tampa savarankiškais organizmais, kurios tenkina tik savo reikmes. Aš manau, kad tai yra Europos ombudsmeno darbo kertinis akmuo. Visose ES valstybių narių konstitucijose pirmiausia yra iškeliamas asmuo. Tai būtent tam asmeniui yra suteikiamas tam tikros teisės, administracija ir politika būtent ir siekia įtvirtinti asmens suverenumą. Tačiau jeigu institucija pamiršta, kad jinai turi tarnauti piliečių, kad tai yra jos pirminė užduotis, ir tada laiko save tarsi savo reikmes tenkinančių savarankiško organizmo, Tokiu atveju gali atsitikti įvairių dalykų. Ir, ir tada gali būti, kad tos teisės, kurios tvirtintos mūsų konstitucijose, mūsų teisės aktuose, kurios turi būti ginamos, iš tikrųjų jos tada nebeginamos. Nes tos institucijos pamiršta savo pagrindinės užduotis. Ir e, jos tada tenkina e, piliečių poreikis tik tokiu atveju, jeigu joms reikia kažkokios naudos, pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, e, rinkimų dieną, pavyzdžiui, kai turi būti išrinktas koks svarbus asmo. Dėja, Europos Sąjungoje tokių problemų yra. Jei Italijos regione po 20 metų regioninės ombudsmeno institucijos egzistavimo per, po 20 minučių trukusių diskusijų patvirtinamas įstatymas, kuriuo nutraukiamas tos institucijos egzistavimas, tai to regiono gyventojai be abejo susiduria su, su diskriminacija, lyginant juos su tais regionais, kuriuose ombudsmano institucija dar veikia. Ir esant tokioms aplinkybėms, uh, Mm, man įdomu, ką galvojo politikai, kurie iš žmonių juos išrinkusių atėmė jų teisų gynėją. Manau, kad tai yra na, tikrai savotiškas testas. Teisės reikia ne tik pripažinti, reikia užtikrinti jų įgyvendinimą. Ir visose, valstyb, visose šio laikinėse e, valstybėse, kuriuose e, karaliauja įstatymo viršenybė, tai užtikrinama arba per teismus, arba net teismo institucijos, vienintelis yra ombudsmeno institucija, kuri tuo rūpinasi. Finansinės krizės laikais. Galima kalbėti apie mano regioną, galima kalbėti ir apie visą Europą. Taigi, kiek piliečių turi galimybę užsitikrinti savo teisių įgyvendimą, jei jie mano, kad jų teisės yra pažeidžiamos. Žmonės dažnai mano, kad kreiptis į teismus yra brangu, nes reikia, kad tau padėtų profesionalai ir pati procedūra yra lėta. O tuo tarpu ombudsmeno atliekamas darbas yra visiškai nemokamas, paslauga yra visiškai nemokama ir ji suteikiama gana veiksmingai. ir nereikia visų ilgų teisminių procedūrų. Todėl galima sakyti, kad ombudsmeno darbas iš esmės yra tarpininkavimas. Tai tarpininkavimas, pavyzdžiui, santykiuose su valstybės ar vyriausybės tarnybomis, sprendžiant įvairias problemas. Kalbame apie teisės, kurių kur, piliečių teisės, kurios nėra įgyvendinamos. Ir ombudsmenas gali sutikti tam tikrą svorį toms teisėms. Dar vienas dalykas, kurį jau, kuris jau buvo minėtas ir kurį reikėtų dar kartą akcentuoti, tai yra ryšiai, bendravimas. Europos ombudsmenas privalo užtikrinti, kad visi Europos piliečiai ne tik įstaigos, ne tik parlamentas, ne tik politikai, bet ir ES piliečiai žinotų apie tokios institucijos egzistavimą. Ir santykiuose su ES jie turi žinoti, kad juos gina Europos ombudsmenas, kuris yra toks pat ombudsmenas, kaip ir bet kuris kitas ombudsmenas dirbantis kitame regione ar kitoje šalyje. Būtent tai reikia paaiškinti žmonėms. Netgi mažose savivaldybėse žmonės žino, kad jie turi ombudsmeną, tačiau sunku tai paaiškinti Europos mastu. Europos ombudsmenas yra toli nuo konkrečių valstybių ar regionų. Ir todėl Europos ombudsmenas turėtų stengtis skleisdama informaciją apie tai, kad Europos ombudsmeno tar tarnyba yra prieinama visiems, visais lygmenimis. Tikiuosi, ne, neapkaltinsite manęs korupciją, bet norėčiau e, pagerbti ko, peticijų komiteto pirmininkę ir teikti jai mano tarnybos naujausią leidinį. Tai tarsi piešinėlių knyga, atsivertęs vienoje, viename puslapyje randi tekstą šalia iliustraciją. Ir tai netgi vaikai gali perskaitę šį leidinį suprasti, kas yra pagrindinės teisės, pavyzdžiui, kokias teisės turi neišios moteris, ką reiškia teisė į būstą, teisė dirbti, teisė į sveikatos apsaugą žmonėms, kurie patenka į ligoninę, teisė į švietimą. Taigi čia yra keletas paveikslėlių ir tas leidinys padeda puikiai suvokti, kokias teisės kiekvienas turime ir ką jos reiškia. Pirmasis istorijų ambucmenos buvo Romoje. Respublika, tai buvo uh, visuomenės valdžia. Ir tas pirmasis ombudsmenas turėjo būti patvirtintas žmonių, žmonių susirinkimo. Ir žmonės žino, kad tai yra labai ilgas tradicijas turinti institucija, kuri veikia nuo senovės Romos laikų. Taigi, aš tikiuosi, kad aš įtikinau jūs, kad aš entuziastingai esu nusiteikęs savo darbo atžvilgiu ir kad tai ir jums ir įrodžiau. Noriu padėkoti visiems ir taip pat labai šiltai visus pasveikinti. Čia ponia Botelė, dabar bus pasisakymai pagal prašau žodžio procedūrą. Gomeš. Ačiū. Pone Botoli, iš dalies jūs mano klausimą atsakėte, bet aš norėčiau nueiti toliau. Jūs puikiai mokate e, pristatyti savo darbą, informuoti apie savo veiklą. Jūs kalbėjote, kad dėstote studentams Veneto regione. Europos ombudsmeno pozicija yra šiek tiek kitokia. Metodai šiek tiek kitokie. Kokiais, kokiamis priemonėmis jūs ketinate skleisti informaciją apie ombudsmeno instituciją? Ačiū, ponas Kela. Pone Kela. Like because... Ačiū, norėčiau užduoti klausimą. Jūs konkrečiai pristatėte savo vaidmenį, kaip jūs įsivaizduojate, piliečių ir nacionalinio ombudsmeno atžvilgių. Norėčiau paklausti apie jūsų vaidmenį jūsų santykiuose su Europos agentūromis, Europolu, Europos investicijų banku, kurie irgi susiję su žmonėmis. Taigi, koks yra ombudsmeno vaidmuo šių įstaigų atžvilgių? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, äh, ponai Botoliai, kad atvykote čia pas mus. Aš tikrųjų äh, norėčiau atsiprašyti už tai, kad neto pradžių klausiausi jūsų, tačiau aš. A, norėčiau prisidėti prie, prie anksčiau kalbėjusios kolegės. Iš tikrųjų, e, peticijų komitetas ir Europos e, ombudsmenas iš tikrųjų jos e, suteikia piliečiams Europos jausmą. Jeigu Europai sekasi gerai, tada mums skundžiamasi rečiau, o jeigu Europai blogiau sekasi, tai mes gauname daugiau skundų. Tai iš tikrųjų tokios institucijos, kurios stengiasi, kad Europa būtų artimesnė piliečiams. Man E, įdomiausia. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip bendradarbiautų Europos ambusmenas ir peticijų komitetas? Ir kaip e, iš tikrųjų galima išvengti dvigubo darbo ir efektyviau vykdyti šitą bendradarbiavimą? Ir antras klausimas. Peticijų. Žinoma, gražiausios tos yra peticijos, kai mes galime padėti piliečiams, tokios, kai mes tiesiogiai galime po to e, tiesiog e, palaikyti ryšį su piliečiais ir gauname šių dėkingumo laiškus. Tačiau yra tokios peticijos, kur mes galėtume padėti arba norėtume padėti, kur kalbama apie tam tikras spragas e, direktyvose ir reglamentuose. Ar jūs e, įsivaizduotumėte, kad Europos ambusmenas galėtų nurodyti mums, parlamentui arba e, peticijų komitetui, kad čia yra, sakykime, tam tikros spragos arba netikslumai parlamente, e, reglamente arba direktyvoje? Ar jūs galėtumėte tai padaryti? Rola. Forse per una precisazione solo perché ha già intervenuto l'onorevole Salavar. Ar jūs norite dar kažką paaiškinti, ponė Salavrakos, nes jūs jau klausimą uždavėte? Visų aš nesulaukiau konkretaus atsakymo. Tai yra, noriu pakart, pakartoti, pasiklausti apie žmogaus, tei, kalbant apie žmogaus teisės, kokie yra suvaržymai ir apribojimai. Manau, kad veiksmingumas yra labai svarbus dalykas. Svarbu ne tik romantiškasis tos institucijos aspektas. Taigi noriu paklausti pono Botolį nuomonės, jo nuomonės apie tarpininko vaidmenį ir apie tai, kaip, e, kokią pusiausvyrą reiktų siekti išlaikyti žmogaus teisų srityje. Pavyzdžiui, įsivaizduokime galima konfliktą tarp vertybių ir prievolių. Tokie dalykai, tokie konfliktai iškyla kiekvieną dieną ir aš esu įsitikinęs, jog tarpininkui reikia susikoncentruoti į tam tikrą turinį, kažkokią esmę, nes teisingumo sistema, teismų sistema dirba lietai, o čia reikia greit, sparčių, veiksmingų sprendimų, kurie tuo pat metu būtų realistiški. Norėčiau, kad papasakotumėte apie tokį konfliktą, kalbu apie prievolės kurios realybėje gali būti prieš pastatytos tam tikriems Europos realybės dalykams. Ponas Bostinaro. Noriu pasakyti, kad nei mūsų komitetas, nei ombudsmeno įstaiga nėra kalėdų seneliai. Mes turime laikytis griež to, tos institucijos e, veiklą reglamentuojančių taisyklių labai griežtai, nes galime kalbėti apie žmogaus teisės, mažumų teisės ir kaip žinau, šioje srityje Europos ombudsmenas galių neturi. Bet kaip ten bebūtų, nepamirškite, kad kompetencijos ombudsmeno yra labai konkrečiai apibrieštos ir mes remsimės tik tai tomis kompetencijomis. Ačiū. Corretto, onorevole Bostinaru, anche perché queste valutazioni. Iš tiesų, ponia Bostinaru, Manau, kad tam tikrais atvejais kalbame apie politinės interpretacijas ir aiškinimą, ar jie ne, ne visiškai sutampa su ombudsmeno kompetencija. Norėčiau, kaip pirmininkė, taip pat užduoti, pasakyti, ką ponui Botoliu. Norėčiau, kad konkrečiau apibūdintumėte savo, kokiu santykiu tikite su peticijų komitetu. Uh, kokiamis procedūromis reikėtų sekti, kad, už, kad būtų užtikrinta, jog ir ombudsmenas, ir peticijų komitetas dirbtų veiksmingiau, nes abi tos institucijos atsako už, pagri, už piliečių pagrindinių teisų apsaugą ir už tai, kad piliečiai galėtų visapusiškai naudoti vis, visomis teisėmis numatytomis jiems e, sutartise. Già risposto, ma è fondamentale. Ačiū. Kalbant apie ryšius ir informacijos sklaidą, reklamą, aš atrodo jau atsakiau į šį klausimą, bet tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Dirba daugybė, egzistuoja ir dirba daugybė institucijų, tačiau jų aktualumas išriškia tik tada, kuomet žmonėms jų prireikia. Ir reikia išteklių, kad žmonės būtų informuoti apie tokias įstaigas. Viena iš galimybių to pasiekti Pavyzdžiui, e, transliuoti reklamą per televiziją, taip pat e, parengti iliustracinę medžiagą. Italijoje tai buvo padaryta. Pavyzdžiui, buvo reklamuojama pagalbos linija, kurią žmonės galėjo, telefono numeris, pagalbos telefono numeris, žmonės galėjo e, susisiekti tiesiogiai su ombudsmenu ir užduoti klausimus ir po tokios nacionalinio masto reklamos e, besidominčių mumis skaičius labai išaugo. Taip pat galima renkti informacinius biuletenius, bendradarbiaujant, pavyzdžiui, su vidurinėmis mokyklomis arba renkti susitikimus su teisininkais dirbančiais toje srityje. Yra daugybė būdų skleisti tą žinę. Reikia pasitelkti vaizduoti, bet taip pat reikia atsiduoti tam darbui. Ombudsmenas negali apsiriboti griežtai vien tik tai savo pareigų atlikimu. Ombudsmenai turi skleisti informaciją apie savo veiklą, kalbėti apie savo instituciją. Žmonės turi būti informuoti apie tai, kuo užsima ombudsmenai kalbant apie obudsmeno įstaigos santykius su kitomis institucijomis, tai nuo pat institucijos atsiradimo pradžių ombudsmenas bendradarbiauja su valstybės institucijomis. Ir kuo geresnis tas bendradarbiavimas, tuo, tuo labiau vyriausybė bus, vyriausybės įstaigos bus pasirengusios bendradarbiauti vyriausybės struktūros neturėtų ombudsmeno laikyti kažkokiu e, inkvizitoriumi. Kita vertus, jeigu e, yra visiškai akivaizdu, jog teisės buvo pažeistos, gali būti, jog valstybė pažeidusi piliečių teisės pakeis savo požiūrį į ombudsmeną. Tačiau egzistuoja teisės aktai, kurie užtikrina, kurie konstatuoja, kad bendradarbiavimas turi vykti. Ir ombudsmenas taip pat pakeis požiūrį, kad pasiektų, jog piliečių teisės būtų visapusiškai ginamos. Toliau, dėl santykių su peticijų komitetu. Noriu pakartoti tai, ką aš jau pasakiau. Aš pasijutau izoliuotas savo regioninės. Pas mus peticijų komiteto nėra. o ombudsmeno veiklos darbo kokybė juk ir yra jo santykiai su tą darbo kokybę ir iliustruoja santykiai ombudsmenas su santykiais su peticijų komitetu. Ta santykiai ombudsmenas gali puikiausiai išnaudoti. Jei vyksta pasikeitimas informacijai, sutel, sutelkiama patirtis, dalyjamas žiniomis, tai tik tai naudingo ombudsmeno įstaigai. Jis negali dirbti vienas, ombudsmenui reikia sistemos pagalbos ir tokiu būdu ombudsmeno įstaigos reputacija auga, jeigu peticijų komitetas jį palaiko, paremia jo darbe. Taigi reikia maksimalaus bendradarbiavimo su visomis institucijomis, bet ypač su peticijų komitetu. Aš e, išvelgiau kritiką paskutiniuose e, klausimuose, kuomet buvo pasakyta, kad ombudsmenas neturėtų užsimti žmogaus teisų klausimais ar politiniais klausimais, bet kad turėtų apsiriboti tik tomis kompetencijomis, kurios yra griežtai išdėstytos Europos ombudsmeno mandate. Manau, jog ombudsmenas neturėtų išklysti už žmogaus teisų srities ribų. Tačiau kaip žmogaus teisų gynės, manau, kad galiu pasisakyti visais atvejais, kuomet teisės buvo pažeistos. Kai mane kreipėsi žmonės ir papasako, kad vyko taip ir taip, administracija pasielgė vienaip ar kitaip, aš išklausau piliečių, aš tyriu e, konkrečius atvejus, bandau uh, spręsti kiekvieną atvejį individualiai. Ir, na, o kaip man gali nerūpėti žmogaus teisės tuo konkrečiu atveju, kurios, kuriomis gali naudotis visi žmonės ir kur, kurios, kurios yra aktualios visų žmonių santykiuose su administracija visame pasaulyje. Ir manau, kad ombudsmenas kaip žmogaus teisų puoselėtojas taip pat gali būti suvokiamas kaip o toks. Uh, kalbu apie visą struktūrą, medį, žmogaus teisų apsaugos ir ombudsmeno įstaiga yra viena iš to medžio šakų. Ir aš kaip tos sistemos dalis negaliu likti abejingas, jei matau, kad kesinasi, kažkas kesinasi į to medžio šaknis ar į kamieną, nes jei šaknis bus pažeistos, tai lyga pasklis iki šakų. Taigi, remdamasis egzistuojančiais tinklais, manau, galime mes visi gauti informaciją apie tai, kas vyksta visur Europoje. Mes galime, manau, kad reikalingas glaudus bendradarbiavimas su peticijų komitetu, nes ombudsmenas gali jums papasakoti apie aktualiausius atvejus. Tai nebūtinai politizuoja ombudsmeno instituciją, bet manau, kad ombudsmenas pasitelkęs įrodymus gali pristatyti, kad tam tikrose sritise, tam tikrose valstybėse situacija, kokia nors situacija tapo kritiška. Ir savo atsakymuose raštu aš e, nurodžiau, jog Europos parlamento peticijų komiteto nuomonė, kalbant apie ombudsmeną, Europos ombudsmeną, tai to komiteto nuomonė jam turėtų būti privaloma, saistanti ir peticijų komitetas neturėtų sankcionuoti Europos ombudsmeno kišimos į kažkokius atvejus, nebent tas komitetas mano tai esant pateisinama. Pavyzdžiui, mano regione ombudsmeno įstaiga neseniai buvo panaikinta. Jau beveik baigiu, sako kalbėtojas. Ir Europos ombudsmeno instituto vadovas susisiekė su regiono vadovybė, kuomet tik tai išgirdo apie tai, kad toks teisės aktas buvo patvirtintas. Ir dabar aiškinamas, ar nebūtų galima pakeisti įvykių eigos. Manau, kad Europos ombudsmenas, kaip ir bet koks ombudsmenas, turėtų siekti užtikrinti, kad žmogaus teisės, pagrindinės visų piliečių teisės būtų ginamos. Labai ačiū, profesoriu Botoli. E, turime tęsti klausimą. Po to, kai išvyks profesorius e, Botoli, pakviesiu poną Diamonduros, kuris perskaitys savo pranešimą.